Please, can I ask the press to, to finish their job and let us start, please? Prašau e, spaudos atstovų jau baigti savo darbus 15 sekundžių ir tuomet mes galėsime pradėti. Start. I would uh, like to ask uh, those attending not to occupy. Noriu prašyti tų, kurie e, yra salėje, neužimti kitiems skirtų kėdžių. Galite e, klausyti mūsų posėdžio kitoje salėje, kur nurodyta. Taip pat yra transliuojamas posėdis tiesiogiai internetu. Norėčiau paprašyti spaudos atstovų dabar išėti iš salės. Prašome nesėsti priešais narius, priešais komiteto narius. Turime pradėti posėdį. Labadiena visiems. Visų pirma, norėčiau pasveikinti mūsų paskirtąjį komisijos narį Jonathan Hill, atvykusi į, klausim, į klausimą ekonomikos ir pinigų politikos komitete. Kaip žinote, parlamentas turi pasinaudoti savo sutartį įtvirtintą teisę, balsuoti dėl paskirtųjų komisijos narių ir dabar komitetas turės įvertinti, ar paskirtasis komisijos narys e, turi tinkamą kvalifikaciją būti kolegijos nariu ir vykdyti jam paskirtus įgaliojimus. Norėčiau priminti, kad sutinkamai su darbo tvarkos taisyklių 16 priedų parlamentas vertina paskirtą į komisijos narį remdamasis bendrosiomis kompetencijomis, E, pasirinkimų dirbti ES labui ir taip pat vertina žinias, komunikacijos įgūdžius ir politinius prioritetus bei gebėjimą prisidėti prie bendros naujosios strateginės komisijos darbo tvarkės. Leiskite priminti, kad prieš klausimą paskirtasis komisijos narys raštu atsakė į anketos klausimus Atsakymai tuos klausimus raštu buvo išplatinti visiems nariams visomis kalbomis. Laikantis taikomos procedūros, kandidatas pateikė interesų deklaraciją, o teisinių reikalų komitetas e, nepateikė jokių e, ypatingų pastebėjimų dėl paskirtojo komisijos narių pateiktų dokumentų. Dabar paaiškinsiu darbo pobūdį. Paskirtasis komisijos e, narys nedaugiau kaip 10 minučių, pasakys įžanginę kalbą, taip pat pabaigoje 15 minučių, po to pabaigoje jam bus skirta 5 minutės baigiamosios pastabos. O po įžangos bus pateikti 45 klausimai, juos užduos nariai ir skirta vienas minutė klausimui ir dvi minutės atsakymai. Pirmos, pirmiausia, klausimus užduos frakcijų atstovai Norėčiau priminti nariams, kad ats... laikytųsi nustatyto laiko min... limito, kad visi galėtų užduoti klausimus. Esu įsitikinęs, kad visi e, laikysitės šių taisyklių. Ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad vertimas žodžiu yra užtikrintas į 23 kalbas ir visi galite kalbėti savo gimtosiomis kalbomis. Taip pat norėčiau priminti kalbėtojams, kad jūsų pasisakymai bus verčiami, taigi prašome kalbėti e, ne per greitai. E, ši diskusija taip pat bus transliuojama internetu realiu laiku ir vėliau bus toje pačioje interneto svetainėje galima klausyti įrašo. Prieš suteikdama žodį paskirtajam komisijos nariui, norėčiau visiems priminti, kad jo užduotys, kurias turės vykdyti, yra ypač svarbus. Tai yra finansinės stabilumas, finansinės paslaugos, kapitalų rinkų sąjunga, ir tai yra svarbiausios darbo tvarkės sudėtinės dalys. Taip pat reikės baigti finansų reformą ir e, taip pat e, reikės padėti įmonėms gauti finansavimą ir, inves, ir investicijas. Visą tai yra labai svarbus tikslai ir mes norėsime išklausyti paskirtojo komisijos nario nuomonės šiais klausimais. Prašome paskirtasis